Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gerbiamas ponas, gerbiami ponai, šią naktį mirė mūsų ilgametis kolega Vilfrids Machtens. Gimė 36 metų balandžio mėnesį, jis buvo EPP frakcijos e, narys. Ilgus metus e, jis galėjo džiaugtis ilgamete e, politinę karjerą Belgijoje, tuomet Europos parlamente. Kolega Martens nuo 72 iki 92 metų buvo Belgijos karalystės ministras pirmininkas. Nuo 94 iki 99 metų e, čia Europos parlamente vadovavo APP e frakcijai. Jis e, buvo įsitikinęs europietis. Jo visa politinė veikla, visas politinės gyvenimas buvo skirtas um, eurointegracijai. Jis, nors ir būdamas Beneliukso bendrijos atstovas, dalyvavo visos Europos bendrijos kūrimo procese, kurios, kurio jo veikla nepakankamai vertinta. Jis buvo giliai tikintis katalikas, mokytojas, iškilus politikas, atstovaujantis krikščionių demokratų ideologijai. Jis mane, kad nacionalinių valstybių įnašas pokario laikmečių turėtų siekti įveikti sienas ir ribas, kad tautų ir valstybių sanglauda be sienų įvyktų. Jis siuntė žinę, kad tik susivienijus Europa bus stipri. Europa grindžiama demokratijos ir tolerancijos vertybėmis, e, pagarba kitų teisėms. Tik tokia Europa eis geru keliu. Praradę Vilfrida Martens mes prarandame, tiksliau EPP frakcija praranda iškilų lyderį. Belgija praranda svarbų politiką, o ES praranda svarbų ES pilietį. Prašau visus atsistoti ir pagerbti jo atmintį tylos minutę. Sie haben sich zu Ehren von Wilfried Mann. Jūs pakilote iš savo vietų pagerbdami Vilfrida Martens. Dėkuoju Jums už tai. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, man šiandien didelis džiaugsmas ir didelė garbė Jums pranešti, kad pirmininkų sueiga